Bene. E... Ponios ir ponai, kalbėsiu itališkai, prašau užsidėti ausines. Norėčiau pradėti šį mūsų klausimą. Susitiksime su paskirtuoju komisaru atsakingu už kultūrą, švietimą, e, pilietybės klausimus. Norėčiau pasveikinti poną Navrašič atvykusi pas mus. Kaip žinote, mums išties labai svarbus šis klausimas. Jis svarbus ne tik kultūros komitetui, kuriam man teko garbė vadovauti, bet ir kolegoms iš kitų komitetų, iš ITRE komiteto ir PETI e, komitetų. Taigi klausime dalyvauja vairių komiteto atstovai ir tai ne tik liudija, kad e, kultūra, kūrybiškumas e, turi labai didžiulę reikšmę jos įtakoja taip pat ir ekonomiką, socialinę politiką. Labai smarkiai tai yra susiję ir su švietimo politika, jaunimo politika. Ir tai e, taip pat susiję su strategija 2020. Tai reiškia, kad e, kalbama apie labai svarbius klausimus, kurie įtvirtinti ir ES veikimo srityje. Uh, Turėtumėm padiskutuoti apie tai, e, kokiai e, europietiškai idėjai mes visi pritarėme, kokios politikos siekiame. Aš norėčiau pasakyti ponai Navrašič, kad pastarosiomis dienomis šį mėnesį išgirdome nemažą susirūpinimą iš įvairių piliečių, visuomenės atstovų. Na, bet šiandien jūs turite progą e, į išsakytas abejonės sureaguoti. Jūs e, šiandien galite e, paaiškinti, kokią viziją jūs vadovausitės Taip pat norėtumėm išgirsti kad eidamas savo kaip komisaro pareigas būsite visiškai nepriklausomas. Ir taip pat norėčiau Jūs informuoti, kokia yra numatyta procedūra, kaip vyks šis klausimas. Kaip žinia, kai vyksta paskirtųjų e, komisarų klausimas vadovaujamas 16 priedų. Ir ten nurodyta, kad komitetas vertina paskirtuosius komisarus pagal jų bendrasias kompetencijas, išsipareigojimų ES ir nepriklaus, asmeninę nepriklausomybę. Taip pat e, vertinamas ir su portfeliu susijusios kompetencijos. Aš e, norėčiau padėkoti paskirtajam komisarui už tai, kad jis jau atsakė kai kuriuos pateiktus raštų klausimus. Uh, Atsakymai buvo išplatinti visiems nariams visomis kalbomis. Šios atsakymus galite rasti tarp šios dienos posėdžio dokumentų kartu su mūsų paskirto komisaro gyvenimo prašymu. Ir šios dienos klausimas vyks štai kaip. Visų pirma, paskirtasis komisaras Nafrašič pasisakys, jam bus skiriama iki 15 minučių Jis galės pateikti savo žanginės pastabas. Na, o paskui, kaip žinote, mes turėsime uh, padiskutuoti. 45 parlamento nariai pateiks savo klausimus. Viskas vyks vadinamojų ping-pong principų. Kiekvienam bus skiriama po 3 minutės. Iš tų trijų minučių viena minutė bus skirta klausimui ir dvi minutės paskirto komisaro atsakymui. Norėčiau priminti, kad visų pirma pasisakys politinių frakcijų atstovai ir neprisijungia, neprisijungusių atstovas. ITRE komitetas dalyvauja šiame klausime kaip asocijuotas komitetas. Na, o PETI komitetas kaip pakviestasis komitetas. Po to, kai pasibaigs klausimų ir atsakymų sesija, ponas Nafrašič dar galės pasisakyti uh, E, penkias minutės galės pateikti savo baigiamąją kalbą. Šios dienos posėdžio vertimo režimas yra štai koks. Galite kalbėti ir klausytis vertimą 23 oficialias ES kalbas, bet nebus vertimo į maltiečių kalbą. Šis klausimas yra transliuojamas tiesiogiai e, internetu. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad kai Jūs pasisakysite, Jūs sinchroniškai vers vertėjai, taigi prašyčiau nekalbėti per nelik greitai. Dar kartą norėčiau pasveikinti poną Nafrašič, atvykusi pas mus. Prašom žodis jums. 15 minučių. Gerbiamoji ponė pirmininkė, ponė Kosta, pirmininkės pavaduotojai, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Man yra didelė garbė šiandien būti čia. Šiandien daugiau nei kada nors anksčiau jūs, Europos parlamentas ir jo nariai, formuojate Europos komisiją. Prieš pradėdamas kalbėti apie savo portfelį ir jo viziją, aš norėčiau tarti keli žodžius apie tai, kodėl man yra labai malonu būti šį vakarą čia su jumis. Būti komisijos nariu reiškia būti įsitikinusių europiečių. Būti komisijos narių reiškia atstovauti Europos interesui ir niekam kitam. Būti komisijos narių reiškia tarnauti Europos piliečiams. Aš negaliu neįsivaizduoti didesnės garbės, kaip eiti tokias pareigas. Jūs žinote ir aš žinau, kad santykiai tarp ES ir Vengrijos pastaruoju metu išgyvena labai sudėtingą etapą. Mes nesutrėme dėl kai kurių svarbių klausimų ir mes labai ir ilgai diskutavome e, tais klausimais. Bet vienas iš didžiausių ES privalumų yra tai, kad jis suteikia mums pakankamai erdvės tam, kad galėtume aptarti savo nuomonių skirtumus ir galėtume spręsti nesutarimus atvirai, demokratiškai ir taikiai. Kalbėdami apie savo nuomonių skirtumus, kad ir kaip sunku tai būtų, mes visi tampame stipresni Tai pasakytina ir apie konkrečias šalis, ir apie visą sąjungą. Galiausiai mus vis, visus vienė tos pačios Europos vertybės - žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisės viršinybė ir pagarba žmogaus teisėms. Tai yra vertybės, kurios man asmeniškai yra nepaprastai brangios. Šį vakarą aš noriu pateikti jums savo švietimo, kultūros, jaunimo ir pilietybės viziją. Aš noriu kalbėti apie tuos darbus, kuriuos mes turėsime kartu nuveikti. Jei paskaitysite kai kuriuos iš mūsų laikraščių, jums gali pasirodyti, kad šis portfelis nėra pats svarbiausias. Na, aš nesutinku. Koks iššūkis gali būti svarbesnis nei mūsų jaunų žmonių ateitis? Kokios problemos gali labiau mums rūpėti nei jaunimo nedarbas, kuris kai kuriuose šalyse siekia net 50 procentų? Koks, kokia užduotis gali būti labiau reikalinga nei būtinybė suteikti jaunoms kartoms kuo geresnį startą gyvenime? Ir kas gali būti vertingiau nei mūsų kultūra ir mūsų tapatybės jausmas? kokius sektorius dėrėtų dar labiau apsaugoti ir puoselėti nei mūsų nei kultūros ir kūrybingumo sektorių. Kas yra Europa be bendros? Juk Europa yra bendras mūsų paveldas, bendrų vertybių bendrėje, gerbėjai nariai. Aš manau, kad šis portfelis yra lygiai to pasvarbus, kaip ir visi kiti. Jei mes norime atkurti savo ūkį, kad jisai būtų tvarus ir sąžinės, mes norime pradėti nuo švietimo. Turime paruošti mūsų jaunimą daugia kultūriam ir sparčiai besikeičiančiam pasauliui. Mes norime turėti menininkus ir kuriejus turim, ir tam, kad jis, ir norime, kad jie surastų savo gerbėjų naujas auditorijas visame pasaulyje, turime pateikti jiems priemonės, kurios leistų jiems išgyventi skaitmenėme amžiuje. Visi paži galime. Uh, pasinaudoti švietimu, kultūrą, sportų ir daly, pilietinė visuomenė tam, kad galėtume išlaisvinti visų mūsų potencialą. Juk mes nesam mašinos. Mes tampame žmonėmis tik tuomet, kai bendraujame su kitais. Tik tuomet, kai mes užsimėme kažkuo, kas peržengia mūsų pačių ribas. Rib, Į mano portfelį, mano portfelį esančios politikos sritis yra gyvenimas nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių, tai yra ta, kuo arčiau piliečių. Taip ir turi būti. Ir aš ta, pritariu tiems, kas tiki, kad ES turi vaidinti vadovaujantį vaidmenį. Turime padėti valstybėms narėms ir visoms suinteresuotoms šalims sureaguoti į šios. Ta, E, iššūkius. Aš noriu modernizuoti švietimo sistemą nuo pat vaikystės iki universiteto baigimo. Aš noriu užtikrinti, kad e, pas mus dirbtų mokytojai, kurie yra motivuoti ir tinkamai parengti, kad jų darbas būtų vertinamas. Aš noriu, kad mūsų mokyklos ir universitetai galėtų įsisavinti naujas technologijas ir naujas dėstymo ir mokymosi e, metodus. Aš noriu, kad mes galėtume pasiekti e, Europos 2020 strategijos tikslus, kad kuo daugiau studentų galėtų baigti universitetus ir kad kuo mažiau moksleivių nebaigtų mokyklos. Ir kad jaunas žmogus, kuris palieka mokyklą be jokios kvalifikacijos, nesusidurtų ateityje su socialiniais, socialinė diskriminacija. Gerbėjai kolegos, mano kitų e, penkerių metų prioritetai yra labai aiškus. Mes turime užtikrinti, kad švietimas būtų ES augimo ir naujų darbo vietų kūrimo planų širdyje. Ponas Junkeris paprašė manęs paremti jo investicinį paketą, kaip žodžiais ir ketina pateikti po, per tris mėnesius po to, kai pradės eiti savo pareigas. Šiandien Aš noriu įsipareigoti jums siekti to tikslo nuo pat pradžios, kiekvienais metais. Tai reiškia, kad mes turėsime daryti spaudimą mūsų vyriausybėms, kad galėtume investu, kad jos investuotų į mokytus ir naujas technologijas ir jų pritaikymą uh, mokyklose kad būtų modernizuojami uh, mokymo metodai ir mokymo programos. Net ir tuomet, kai mūsų valstybės narės turi peržiūrėti savo viešuosius finansus, tai yra būtina. Uh, Antra, aš noriu užtikrinti, kad mūsų kultūros ir kūrybinės industrijos galėtų klėstėtis, kaip minime, amžiuje. Europa rodo pavyzdį pasauliui. Mes kuriame labai daug e, e, kūrybinio turinio ir turime tų didžiuotis. Aš darysiu e, viską, kad per įvairias prekybos dėrybas, kad ir su kokiamis šalimis mes dėrėtume, mes niekuomet nebūtų pakengta kultūros vaidmeniui. Leiskite man pacituoti Žaną Klodą Junkerį. Mes negalėsime, mes neaukosime Europos kultūros e, įvairovės laisvos prekybos, e, ant laisvos prekybos altoriaus. Aš galiu jūs patikinti, kad bet kokia autorių teisų režimo reforma uh, bus rengiama taip, kad būtų e, skatinami menininkai ir kuriejai ir, ir mūsų kultūros įvairovė, nes tai yra mūsų e, tapatybės e, esmė. Aš užtikrinsiu, kad būtų laikomosi, kaip ir norėjau numatytą sutartį, mūsų kultūros pagrindinių vertybių. Trečia, aš noriu, kad mūsų universitetai būtų geriausi pasaulyje. Mes turime tikrai labai gerų universitetų ir tai yra mūsų visuomenės ramšiai. Ten, e, būtent jie kūrė labai daug inovacijų. Vidurio Europoje prieš 1889 metus būtent universitetai buvo laisvės ir laisvos minties bastionai. Ir šiandien, kai mes atsiverėme pasauliui, jie turi prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių. Galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija ir toliau naudotųsi visomis priemonėmis, kad padėtų uni universitetams modernizuotis ir kurti naujus santykius su plačiaja visuomenė. Aš noriu paversti žinių uh, tri, trikampį, tai yra švietimą, mokslinius rimus ir verslą, tikrą partnerystę. Mes turime ir toliau investuoti į Europos inovacijų ir technologijų e, institutą ir, mūsų, ir Mari Sklodovską kurį priemonės. Uh, Šis institutas yra labai svarbus projektas ir jisai keičia mūsų požiūrį į inovacijas. Aš dėkoju Europos parlamentui už jo paramą šiuo klausimu. Dirbkime kartu tam, kad galėtume pasiekti dar daugiau. Jungtinis mokslinio tyrimų centras turės būti mūsų dėmesio centre, kai mes gal formuosime Europos politiką. Tam, kad galėtume suformuoti gerą politiką, reikia mokslinių tyrimų ir konkrečių mokslinių įrodymų. Todėl e, tas centras yra būtinas, gerbėjai kolegos. Mano ketvirtasis prioritetas. Aš glaudžiai bendradarbiausiu su savo e, e, kolegė Marianne Tyson, kuri yra atsakinga už užimtumą ir socialinius klausimus, tam, kad mes kartu galėtume spręsti jaunimo nedarbo klausimą. Aš žinau, kad Europos Sąjunga gali tik iš dalies spręsti šią problemą. Labai daug ką turės nuveikti valstybės narės bet e, aš paremsiu e, visas pastangas e, nukreipti mano portfelyje esančius išteklius tam, kad būtų įveikta ši problema. Aš susitikinęs, kad mes visi kartu galime realiai pasiekti pažangą dirbdami kartu mes galėsime padėti jaunimui prisitaikyti prie e, darbo pasaulio, mes galėsime modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas tam, kad jos savo ruoštų galėtų paremti 21 amžiaus darbo rinką. Remdami jaunimo garantiją, kurdami naujas partnerystės tarp, tarp universitetų, da, mokymo įstaigų ir verslo gerindami da, gamybinės praktikos kokybę, sutikdami jaunimui da, neformalaus mokymosi da, galimybę. Štai kaip sieksime tų tikslų. Penktas mano prioritetas - tai yra užtikrinti, kad jaunimas dalyvautų da, a, formuojant politiką. Europos jauni žmonės susiduria su labai rimtais iššūkiais. Ekonominė krizė ne tik padidino jų nedarbą, bet ir sukėlė labai rimtų klausimų apskritai apie jaunimo vietą mūsų visuomenėje. Šiandien vis, e, jaunimas yra labai gerai, e, turi labai glaudžius ryšius tarpusavį dėl socialinių tinklų. E, bet jie dar neturi aiškaus politinio balso tam, kad galėtų formuoti mūsų visų ateitį. Ir aš noriu pakeisti šią situaciją. Mums reikia struktūrinio dialogo su jaunimo grupėmis. Mes turime. Uh, uh, žengti toliau ir neapsiriboti tradiciniais gerai organizuotais partneriais. Turime pasiekti tuos, kuriems yra sungiausia. Aš planuoju sukurti naujas platformas, kurios padėtų mums e, palaikyti ryšį su milijonu jaunų žmonių per kitus e, jaunus met, e, penkerius metus. Taip mes parodysime, kad dalyvaujamoji demokratija veikia. Šeštasis prioritetas. Aš noriu uh, atkurti Europos E, pilietiškumo jausmą. Europos pilietybė yra kur kas daugiau nei žodžiai e, sutartyje. Europos pilietybė yra daugiau nei bendras pasas. Europos pilietybė yra kur kas daugiau nei kažkas, kas prisideda prie nacionalinės pilietybės. Aš noriu, kad Europos pilietybė būtų tai, kuo mes kvepuojam ir kuo e, esam gyvi. Uh, Aš noriu, kad tai būtų kažkas, kas praturtintų mūsų gyvenimą, kažkas, kas padėtų mums stiprinti mūsų Europo, europietišką tapatybę ir kad padėtų mums ją suderinti su e, bet kokiais kit, e, kitais mūsų tapatybės aspektais. Ir man patikėtas portfelis yra labai tinkama vieta visiems šiems tikslams pasiekti. Švietimas, jaunimas, kultūra ir sportas, visos šios politikos sritis ir programos e, kūrė pilietybės jausmą. Mūsų programa Europa piliečiams padės mums kalbėti apie bendrą mūsų Europą ir bendras vertybės, padės jaunimo suprasti, kaip ES yra naudinga jiems. Mano e, portfelio pavadinime nėra žodžių sportas ir e, daug kalbystė, bet aš rūpinsiuos ir šiomis e, sritėmis. Pirmą kartą ES biudžete Europos mėgėjiškam sportui skiriama 300 milijonų eurų, tam, kad galima būtų padėti jauniems sportininkams ir vaikams, kad būtų kovojama su smurtu ir diskriminacija, kad būtų kovojama su dopingu ir sukčiavimu sporto srityje. Aš noriu patikoti Europos parlamentui šiam komitetui už tai, kad jūs sukūrėte Europos sporto savaitę ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas kitais metais rengiant šią šventę. Taip pat didžiuojas, kad mes galėsime kartu remti kalbų mokymasi ir kalbinę įvairovę. Mūsų puikia programa yra Erasmus Plus parodo, kad e, e, kalbų mokymasis ir kalbų įvairovė yra vienas iš mūsų pagrindinių šešių prioritetų. Ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime pasinaudoti šią puikią galimybę tam, kad galėtume e, puoselėti visas Europos kalbas, kad ir nesvarbu, nesvarbu kiek žmonių ją kalbėtų. Mūsų pagrindinių teisių hartija įpareigoja mus gerbti kalbinę įvairovę. Ir aš bendradarbiausiu su ponu Timermans, užtikrindamas, kad ši hartija atitiktų mūsų siekius, gerbėjai nariai. Aš paminėjau kai kurios labai, kai kurios labai švarbius uždavinius. Galėsim, tam, kad galėčiau viską pasiekti, man reikės jūsų paramos. Tam, kad galėtume uh, uh, uh, pasiekti visų šių tikslų, turėsime dirbti kartu. Esu įsitikinęs, kad visi turime įsipareigoję E, siekti šių tikslų. Erasmus yra viena e, iš, vienas iš geriausių ES e, atradimų. Erasmus simbolizuoja mūsų puoselėjimas vertybės - atvirumą, mobilumą, norą suprasti mūsų kaimynus. Ir daugiau nei kokia nors kita pro, pro, programa padeda mums kurti Europos tapatybę. Ir jūs žinote, daugiau nei kokia nors kita institucija, kad negalime leisti, kad iškiltų kokia nors grėsmė šios programos finansavimui. Šiuo metu pradžioje mes pradėjome gyventi naują programą ir mūsų programa yra užtikrinti, kad ji leistų 4 milijonam žmonių mokytis, dirbti ir užsimti savanorišką veiklą kitoje šalyje. Gerbėjai kolegos, mūsų laukia nemažai prioritetų per kitus penkerius metus. Mes daug turėsime dirbti. Mes turime įsiklausyti mūsų piliečius ir ypatingai jaunimą. Ir man bus didelė garbė tarnauti Europos interesui tarnauti jūsų, man bus didelį garbė tarnauti jūsų komitetui, šiam parlamentui ir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 Tokiu būdu būtų galima užtikrinti ir tinkamą solidų finansinį pagrindą Erasmus Plus programai. E- Dėkoju. Toliau Petra Kamerevert, prašom. Ačiū pirmininkė. Ponas Navrašič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 Tai yra tikrai labai svarbus Europos tradicijos principai ir aš tų principų laikysiuos. Jeigu čia iškiltų kokį nors iššūkių, tai aš pasistengsiu juos įveikti. Taip pat noriu dar pridurti štai, ką pirmininkaujant Vengrijai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 su Vengrijos parlamentu, atsiprašau, patvirtinote naują žiniasklaidos įstatymą, kurį e, kritikavo žurnalistai dėl to, kad jis e, netitinka pagrindinių teisių ir laisvių. Mes Europos parlamente ypač akcentuojame e, žodžio laisvę ir žmonių laisvę į apsisprendimą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 sunku pervertinti švietimo svarbą dėl jo socializavimo funkcijos, taip pat dėl to, kad formuojamas jaunų žmonių požiūris. Uh,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 Vengrijos švietimo sektoriaus politikoje pasireikštų kokios nors antieuropietiškos tendencijos, tai kaip būsimas komisijos narys, aš su jumis be abejo kovočiau. Prego la, eh, il collega eh, Curso Maltese. Grazie, grazie Presidente. Toliau ponas Kurčio Maltese, prašom. Ačiū pirmininkė, ponas Navračič Jūs e, kalbate tarsi liberalas, bet e, juk neliberalizmo idėjomis e, vadovaujatės. Štai pavyzdžiui, jūsų šalyje yra varžoma žurnalistų veikla įvairios nevyriausybinės organizacijos, kurios gina žmogaus teisės, dirba pluralizmo srityje. Tai yra tiesiog gras, gastinamos, joms grasinama. Jūsų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 Jos atstovauja piliečius, e, kurie nėra profesionalus politikai. Taigi aš norėčiau bendradarbiauti su e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ačiū. E. Dėkoju paskirtam komisarui. Toliau žodis. Poniai Trupel, prašom. I have to say I... Ačiū, ponė Navračič. Uh,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 Gerbiamasis paskirtasis komisijos narė, apie frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad jūs atsistatydinot iš ūsnių reikalų ministro pareigų ir įrodėte, kad esate atsidavęs europietės. Jūs 20 metų dėstėte universitete ir dabar jums patikėtas labai svarbus portfelis.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 E, būtų e, skatinamas švietimas ir taip pat e, politinis švietimas, politinis formavimas. Dėkoju. Aš manau, kad per dvi minutės vargu ar aš galėsiu įsigilinti visas detalės, todėl esu priverstas atsakyti jūsų klausimą labai trumpai, glaustai. Kai buvau ministru, pradėjau iniciatyvą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 ES institucijos daug kritikavo e, Vengrijos vyriausybę. Vengrija buvo apskusta ir Europos teisingumo teismui. E, kaip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 E, kultūros laisvę. Yra visiškai normalu, kad demokratinėje valstybėje e, yra išsakomos įvairios nuomonės, e, yra kalbama apie nesutarimus. Nekarto nebuvau pasakęs ko nors ir nekarto nebuvau padaręs ko nors, kas. Uh,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 Aš esu mokytojo sunus. Buvo labai malonu sužinoti, kad ir jūs kilęs iš mokytojų šeimos. Bet eh, vis dėlto aš esu ir šiek tiek nusivylęs. Mes negalime pasirinkti iš kelių kandidatų. Uh, europinių idėjų negalima įgyvendinti, nebus įmanoma įgyvendinti, jeigu e, didžiosios šalis, tokios kaip Vokietija, Didžioji Britanija ar Prancūzija laikysis įsikibusios senų tradicijų, senų įsitikinimų. kaip galima e, siekti kultūros Europoje, jeigu senosios e, didžiosios šalis negražina e, Graikijai kultūrinių vertybių. Ačiū. Aš manau, kad visos problemos tarp dviejų šalių gali būti išspręstos abipusio pasitikėjimo ir geros valios pagrindų. Jeigu pažvelgtumėm į Europos istoriją, tai pamatytumėm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 Eh, Labai ačiū toliau kolegė Izabela Adinolfi. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Visų pirma, eh, noriu išreikšti nusivylimą dėl to, kad jūs atsiribojate nuo savo eh, požiūrio, kurį išsakėte raštu. Jūs juk dirbote Vengrijos vyriausybėje ir jūsų praeitis, man atrodo, kad e, nesuderinama su būsimomis komisaro pareigomis. Man būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano vicepirmininkas Kate. Taip pat e, noriu sužinoti, kaip e, jūs ketintumėte skatinti kultūrą dabartiniais finansinio suvaržymo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 norėčiau, kad jūs sugebėtumėte apginti investicijas į švietimą ir kultūrą, nes tai yra e, būtinas dalykas, norint užtikrinti Europos plėtotę. Kai kalbame apie konkurencingumą ir sumanų augimą, turime gerinti būtent tas rytis Europos Sąjungos šalise. Noriu paklausti e, kokie e, švietimų sistemo vertinimai e, bus pasirinkti, kurią sistemą pasirinksite. Ar rengiatės bendradarbiauti, tęs, vykdyti mokslinius tyrimus su kurios, kuriomis nors organizacijomis, ar, pažiūrėjau, anot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 que ni siquiera le conceda a usted el beneficio. Dėkoju. Pone Nafrišič, jūs esat kandidatas į komisijos e, nario atsakingo už švietimo kultūrą, jaunimą ir pilietybę vietą. Jūsų vyriausybė negerbė žodžio laisvės. Štai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 Jis skambėjo taip, kaip aš elgsiuosi, jei aš tapsiu komisijos nariu. Aš elgsiuosi taip, kaip pridera komisijos nariui. Kai tik komisija bus patvirtinta ir pradės veikti, aš veiksiu kaip sutarčių sergėtojas. Ir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 Ir galiu Jūs patikinti, kad aš vykdysiu savo pareigas nešališkai ir nepasiduodamas jokiai įtakai. E, Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti e, žodį kolegijai Liet Niriada. You talk about prioritizing the diversity of language.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 Savo žanginėme pranešime jūs pasakėte, kad e, tarp jūsų ir nevyriausybinio organizacijų negali būti jokių konfliktų. Tačiau aš galiu e, jums pateikti pavyzdį, kai tokio konflikto pavyzdį, kai jūs buvot ūsienio e, reikalų ministras ir, ir net anksčiau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 Jie turėtų pasakyti, kad mes e, visuomet stengiamės skatinti nevyriausybinės organizacijas visais lygmenimis, nuo regioninio iki europinio. Kartais e, politinės partijos negali priimti kai kurių nevyriausybinių e, pilietinės visuomenės vertybių ar minčių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 pasakoti jums apie savo gebėjimus ir kompetencijas. Na, prašau, susitaikykite su tuo. Eh, Na, dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Žamari Kavada. Prašom. Pone paskatasis komisijos nariai,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 Pirmininkė, ačiū. Dabar ponia Marisa Matijas iš įtrė. E. Ačiū, pirmininkė, paskirtasis komisijos nariai. Aš esu nusiteikus pesimistiškai ir uh, mane nuliūdino tai, kad būtent jūs paskyrė komisijos narių atsakingų už uh, švietimą, kultūrą, jaunimą ir pilietybę.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 demokratija, teisės viršinybės principų. Tai yra bendros vertybės visose mūsų visuomenėse, kurios nepripažįsta jokios diskriminacijos ir išpažįsta lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir 17 straipsnės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 švietimas yra ir, ir demokratijos užtikrinimo laidas ateityje. Ar jūsų komisija stengsis užtikrinti, kad e, gyvuotų 28 Europos nacijos? Itt említettem már korábban is. Ne. Kaip jau sakiau, Manau, kad vienas svarbiausių Europos integracijos principų ir jo, jos didžiausia vertybė yra e, susivienimas įvairovėje. Europos istorija, Europos tradicijos paremtos kultūriniu paveldu. kurį sukūrė e,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 patiktus komisijos praeitie, tai konkrečių pasiūlymų nesulaukėme. Sportas yra grįžiamas jiem dalykais - pasirengimu, treniruotėmis ir infrastruktūra. Ką rengėtės daryti, kad gerintumėte e, sporto kaip disciplinos dėstymą mokyklose ir ką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 kasdienės fizinės pratybos tapo e, mokyklų tvarkaraščio dalimi. Ir visi, einantis į mokyklą, turi galimybę e, pasportuoti kiekvieną dieną. Taip yra Vengrijoje. Tačiau yra šalių, kuriuose e, įgyvendintos e,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 Komisarams tenka užduotis užtikrinti, kad nebus spragų tarp atskirų portfelių ar e, atskirų užduočių pasiskirstimo. Mes suprantame, kad e, įvairios bendruomenės siekia įvairių interesų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 Jisai tikėsi gauti atsakymą per protingą laiką. Tik tuomet jis galės pasitikėti tomis institucijomis. Jeigu nu, piliečiai nesulaukia jokios reakcijos arba, arba e, jie yra priversti per nelik ilgai laukti, jie nebas, nebepasitikės tokiamis institucijomis. O jeigu Europa praras savo piliečių pasitikėjimą, tai tikrai bus labai, labai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 Dabar norėčiau suteikti žodį paskirtam komisarui. Skiriame penkias minutės. Galite padaryti išvadas, pateikti baigiamasias pastabas, prašom. Thank you, President. It will less than five minutes. Dėkuoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpiau nei penkias minutės, ponia Kosta, gerbėmiai komiteto nariai, aš norėčiau padėkoti jums visiems už šią galimybę pristatyti jums savo pareigų viziją. Tikiuosi, kad aš aiškiai išdėšiau savo prioritus, kurių laikysiuos per kitus penkerius metus. Šiandien mes kalbėjome atvirai ir nuoširdžiai. Taip ir turime kalbėti. Tai yra veikiančios demokratijos pavyzdys. Ir aš noriu, kad mes ir toliau taip dirbtume. Šių klausimų pradžioje aš pasakiau, kad man būtų didelė garbė tarnauti Europos interesui ir šiam komite, e, komitetui. Po trijų valandų ir atsakęs į 45 klausimus, aš nepakeičiau savo nuomonės. Dabar esu dar labiau įsitikinęs, kad mes sugebėsime pasiekti puikių dalykų, jeigu dirbsime iš vien. Šis parlamentas yra parėmęs. Uh, daugybė labai gerų dalykų, kurios nuveikė Europą. Tai yra ir Erasmus, plus, ir da, Europos inovacijų ir technologijų institutas, pirma, p, a, pirmasis sportui skirtas biudžetas. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią paromą, nes a, Tik komisijos ir parlamento sutarto darbo dėka mes sugebėjome e, ir parengti teisingą politiką ir užtikrinti deramą finansavimą. Jei mes ir toliau vadovausimės tokia puikia bendradarbiavimo dvasia, bus puiku. Aš kaip, kaip pas, tik pasitaikius progai e, atvyksiu jūsų komitetą tam, kad mes nuolat galėtume uh, E, kalbėti su tomis temomis, kurios buvo keliamos šiandien. Ir aš tikiuosi, kad tos mūsų diskusijos bus lygiai tokios pat atviros, kaip ir šio vakaro pokalbis. Dėkoju. Allora, io desidero ringraziare. Kągi, aš be abejo norėčiau padėkoti parlamento nariams už klausimus. Ačiū e, kultūros, peticijų ir pramonės komitetų nariams. Na, džiugu, kad diskusija įvyko vadovaujantis abipusės pagarbos principų. Nuskambėjo viena kita ciniška pastaba, bet iš esmės įvyko konstruktyvi diskusija dabar mes turėsime pasitarti dėl vertinimo. Noriu pasakyti koordinatoriams, kad rytoj ryte įvyks uždaras posėdis, kur bus įvertintas šis e, klausimas. Labai ačiū sekretariatams, o taip pat pirmininkė maloniai dėkoja ir vertėjams už jų darbą, kuris užtikrina daugia kalbiškumo principą įgyventinimą šiame Europos parlamente. Ačiū.